visoms frakcijoms už puikų bendradarbiavimą. Labai retai galima džiaugtis tokiu bendradarbiavimu. Aš tikiuosi, kad jūs balsuosite už šį pranešimą ir baigdama dar kartą dėkoju už dalyvavimą diskusijoje. Ačiū. Ačiū Lyvija už jūsų darbą, sveikinu su tokiu darbu puikiu. Baigiame diskusijas. Balsuosime jau šiandien vidudienį. O dabar periname prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Tai klausimas komisijai dėl um, pašto paslaugų. Šį klausimą pateikė transporto turizmo komitetas ir iš karto suteikiu žodį klausimo autoriui Brian Simpson, kad jis galėtų jį pristatyti penkias minutės. Uh, Ačiū pirmininkė, aš uh, kalbėsiu transporto turizmo komiteto vardu, uh, man tenka garbė jam pirmininkauti. Kolegos, tie, kas sekate pašto paslaugų liberalizavimo procesą, žinote, jog Tai yra ilgas procesas. Nuo pat pradžių dar 90-ame dešimtmetyje Europos parlamentas siekia užtikrinti, jog liberalizavimo procesas nepakenktų uh, darbo sąlygoms ir garantuotų universaliųjų pašto paslaugų teikimą ES piliečiams. Šio laikinės technologijos labai keičia žmonių bendravimo būdus, tačiau galų gale piliečiai vis tiek kasdien nori matyti, kai paštininkas ar paštininkė jiems atneša paštą. Todėl išeities taškas turi būti toks. Mūsų pašto paslaugos yra ne vien ekonominė veikla, tai taip pat ir socialinės paslaugos, kurios turi būti remiamos. Todėl, vertinant iš tokio išeities taško, mes ir turime žvelgti į 2008 direktyvą 6 kuri turi pašto paslaugų vidaus rinką visiškai suformuoti iki 2010 gruodžio mėnesio. Šio žodinio klausimo, kurį teikia transporto turizmo komitetas, tikslas yra priminti komisijai, jog reikalingi saugikliai, kurių reikalauja Europos parlamentas direktyvoje socialinės apsaugos rytyje ir paslaugų, universaliųjų paslaugų teikimo ir finansavimo srityje. Reikia priminti valstybėms narėms, jog joms tenka atsakomybė ap, užtikrinti garantijas abiejose šiuose srityse. Ne taip, kaip buvo padaryta su geležinkeliu e, e, liberalizavimu, kuomet buvo ignoruota teisės e, principai. Uh, Taigi, e, pirmininkė, šis parlamentas visų pirma mm, turi abejonių, įtarimų, kad komisija neužtikrins, jog e, šie labai svarbus 2008-6 direktyvos aspektai bus įgyvendinti. Tačiau sieks tik tai ekonominės šios direktyvos liberalizavimo pusės. Ir antra, kad valstybės narės judės vėžlio greičiu ir nieko nepadarys, kad apgintų pašto darbuotojus ir pašto paslaugas ir jos nesugebės tinkamai finansuoti universaliųjų paslaugų. Todėl yra keturi labai aiškus klausimai, į kuriuos turi būti aiškiai, nemiglotai atsakyta iš komisijos pusės. Tai yra tie, kuriuos aš ir sudėjau į savo žodinį klausimą. Mes nereikalaujame komisijos techninių pasisakymų ar citatų iš sutarčių punktų. Mano komitetas puikiai išmano sutartis. Mums reikalingos garantijos kad tai, kas buvo suderinta 2008-6 direktyvoje, tikrai bus įgyvenintos. Taip pat bus ir saugikliai, visos garantijos pašto darbuotojams visose sektoriuose. Mums reikalingos garantijos dėl universaliųjų paslaugų. Mes norime matyti studijas, kurių yra reikalavima direktyvoje dėl universaliųjų paslaugų teikimo arba bent jau norime matyti datą, kada, iki kada jos bus užbaigtos. Mes norime, kad komisija atliktų visą poveikio įvertinimą dėl pašto rinkos liberalizavimo ir padarinių visam sektoriui, ne vien tik tai šio sektoriaus ekonominiai pusiai. Ir pabaigai, pirmininkė, galima kelti klausimą, kodėl šis žodinis klausimas yra keliamas Europos parlamente dabar? Gaila, tačiau atsakymas glūdi įtarimuose, netgi nepasitikėjime, jog po daugelio metų visiškai liberalizavus šį sektorių, valstybės narės ignoruos socialinius ir paslaugų teikimo punktus, kurie yra sudėti į šį teisės aktą ir kad komisija leis joms tai daryti. Tai tikrai negalima leisti, kad taip nutiktų. Mes kaip parlamentas nesame linkę nuleisti rankų kai eina kalba apie pašto paslaugas, prisimindami geležinkelio atveju. Valstybės narės privalo įvykdyti visas direktyvos 2086 nuostatas ir komisija turi būti budri ir užtikrinti, kad jos tikrai tai padarys. Nes jeigu tai nebus padaryta, mūsų manimų, tokiu būdu bus pa, e, sulaužyti pareigojimai. Brian, has ter, has ex, lo... Dėkuoju, Brianai baigėte savo pasisakymą, sutildamas tiksliai į penkias jums skirtas minutės. Tai puiku, o dabar suteiksime žodį komisijos nariui Barnijai, jisai atsakys jūsų klausimą komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, gerbėmas ponės Simpsonai. 7-8 mėnesiai esu Europos komisijos narys Jūs dažnai girdėjote mane sakant, taip pat ir sausio 13 dieną per mano klausimus, jog aš esu asmeniškai pasiryžęs ir visuomet buvau pasiryžęs apsaugoti viešų paslo paslaugų teikimą. Tai yra labai svarbi rinka, už kurią aš esu atsakingas, tai yra labai svarbus klausimas piliečiams ir aš dar kartą tai spalio mėnesį dėl bendros rinkos akto turėjau galimybę tai pasakyti. Tai iš tikrųjų yra labai svarbi rinka, labai daug užimtumo galimybių ir mes labai didelę svarbą teikiame tai human, humaniškai, žmogiškai, e, socialiniai pusiai. Todėl aš labai džiaugiuosi, jog jūs uždavėte šį klausimą savo ir savo kolegų vardu, nes e, pašto paslaugų reforma yra labai svarbi, jį pradėta vykdyti prieš daug laiko jau ir iš tikrųjų pašto paslaugų vidaus rinka turi būti visiškai atverta iki 2011 sausio pirmos dienos ir tai yra tikrai labai didelės apimtis. Apie projektą ilgai buvo galvota, ta reforma 92 metais buvo paskelbta žaliojoje knygoje, tai buvo laipsniškas projektas, po truputį truputėlį konkretizavosi e, ta valia e, liberalizuoti šią rinką. Aš primenu, kad trečioji paskutinė direktyva, kurią jūs puikiai e, pranešėjo Simpsonai, puikiai žinote, 2008 metais priimta su Europos parlamento palaikymu didelę daugumą taip pat ir ministrų taryboje būtent buvo balsuota už šią reformą ir Tai tikrai e, neatsitiktinai, kad tai padaryta. Tai padaryta tam, kad e, iš tikrųjų galėtų tinkamai veikti šis labai svarbus e, sektorius 95 milijardai eurų apimtis yra, kad, būtų, kad šis sektorius galėtų evoliucionuoti, modernizuotis ir patenkinti e, vartotojų lūkesčius, tiek e, piliečių, tiek įmonių lūkesčius. Vidaus rinkos visiškas suformavimas yra labai svarbus. Aišku, jį turi lydėti mm, inovacijos, prisitaikymai, kad būtų galima suteikti kaip galima geresnės paslaugas, geriau atitikti piliečių lūkesčius. Aišku, labai svarbu galvoti apie operatorių šioje e, e, srityje, ekonominius, socialinius aspektus ir mes turėjome galimybę būtent panaudoti ilgą šio proceso laiką, kad e, reforma būtų nuosekli, gerai apmastyta e, ir laipsniška. E, naujos technologijos, kaip jūs sakėte, tikrai labai keičia bendravimo būdus, elektroninės priemonės labai įsiveržia į gyvenimą ir pakeičia kitas bendravimo priemonės, tačiau aišku, kad atitinkamai ekonominiai, socialiniai aspektai turi lydėti todėl tas, tos pasikeitimus. mes šį procesą labai nuosekliai kruopščiai parengėme ir labai tikėmės, kad rezultatas bus tinkamas kad bus 92 e, metų žaliosios knygos tikslai įgyvendinti, kad ES e, galės išbristi iš krizės taip pat ir šiame sektoriuje, kad mes turėsime geriausią sektorių visame pasaulyje, kad tai bus geriausios paštos, paslaugos veikiančios labai efektyviai. Uh, Ši direktyva turėjo sukurti labai tvirtą reglamentavimo pagrindą. Mm, nacionalinės reguliavimo tarnybos rengė konkursus, labai dažnai dirbo kartu, atvėrimas vyko kontroliuojamų būdų, e, nacionalinės reguliavimo institucijos būtent e, turėjo stebėti, kad universaliųjų paslaugų principas, kuris man yra labai svarbus, būtų tikrai labai tinkamai įgyvendintas ir tinkamai finansuotas. Uh, dabar reforma tikrai yra labai pasistumėjusi į priekį ir jis sukurs bendrą teisinio tikrumo jausmą pašto paslaugų rinkoje ir visi šio sektoriaus veikėjai um, tam yra pasirengę ir tikrai jeigu kažkas tai iš, dabar siektų išalyti tuos procesus, sukurtų uh, didelį netikrumo, neveikimo jausmą. Noriu pabrėžti, kad uh, pašto sektorius yra labai svarbus darbo rinkai ir trečioji direktyva labai pabrėžia šį aspektą, jog atverimo procese socialiniai aspektai būtų itin įtvirtinti. Uh, socialiniai aspektai e, turi būti tinkamai įvertinti, kaip sakoma, direktyvos nuostatose atveriant pašto paslaugų rinką. Taigi, ponė Simpsonai, Tikrai galiu Jūs patikinti, kad visos tos sąlygos yra vykdomos, yra nuolat tikrinama, tai komisija 2013 metais paskelbs oficialią ataskaitą, kurią pateiks parlamentui ir tarybai įvertindama šį atverimą. Bus ir kitų dokumentų, aš noriu dar kartą pabrėžti savo kaip komisaro įsipareigojimą ir ponas Baroso taip pateikia ypatingą dėmesį šiam klausimui, nors ir nėra konkrečių pareigų nustatyta tuo klausimu klausimų vis tik tai mes e, stengi, e, galvojame 2011 metais sukurti grupę, kur nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų dirbti, įvertinti um, kaip yra, kokia yra situacija šios rinkos naudotojam, vartotojam. Čia vartotojų grupės galės išsakyti savo, savo pozicijas dėl to, kokia yra situacija konkrečiai šioje rinkoje vertintojų e, grupė reguliariai e, atliks vertinimo darbą, palaikys dialogą tam, kad būtų galima užtikrinti, jog iš tikrųjų visos reformos pašto paslaugų rinkoje vyktų tinkamai. Pone Simpsonai tikrai uh, at, kreipiame ypatingą dėmesį į jums nerimą keliančius klausimus ir mes tikrai stebime, kad viskas vyktų skaidriai ir tinkamų būdų pašto paslaugų atverimo srityje. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Išklausysime dabar parlamentarus, kurie pasisakys frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponas Ferber. Gerbiamas komisarė, mėly kolegos kaip pranešėjas, nagrinėjęs antrą ir trečią pašto direktyvas, labai džiaugiuosi, kad šitama buvo įtraukta į darbo tvarkę. Tai liudija, kad nuo tada, kai buvo 92 metais pateikta žalioji knyga, mes šito pasiekėme. Mes pasiekėme, kad visoje Europoje uh, žymiai pagerėjo pašto paslaugų kokybė. Prisimenu, prieš dvi kadencijas šioje salėje aš sakiau, kad įprasta, jog atostogautojas greičiau grįžta namo, negu kad jo artimuosius pasiekia išsiusti atvirukai iš atostogų šalies. Dabar jau visa tai pasikeitė. Mes pageriname bendradarbiavimą tarp pašto įstaigų, tarp valstybių narių apskritai. ES turėtų būti vienodas universalių paslaugų teikimas. Tai reiškia, kad pašto paslaugų teikimas taip pat turėtų būti aukštos kokybės. Apie tai kalbėjo ir komisaras, ir mūsų komiteto pirmininkas. 2011 m. sausio 1 d. turės įsigalioti naujoji liberalizuojanti pašto rinkas direktyva. Aš norėčiau pritarti pateiktam klausimui dėl kondicijos nekvanon. įsigaliojus šiai trečiai direktyvai neturėtų būti sumažinti socialiniai standartai valstybių narių taigomi apsaugos mechanizmai. Jie turėtų išlikti ir po 2011 m. sausio pirmos dienos. Šiandien mes pateikėme žodinį klausimą tačiau mes tikimės ir ataskaitos iš komisijos. Ta ataskaita mes labai atidžiai perskaitysime, reikalui esant pateiksime savo išvadas. Ačiū. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu. Dvi minutės ponui El Hadraui. Ačiū pirmininkė, ponas komisijos nariai, dėkoju už jūsų atsakymą. Tai, e, kad jūs ieškote dialogo su vartotojais yra labai gerai. Mes e, visada šiek tiek kritiškai žiūrėjome į pašto paslaugų direktyvą, kad, būtų, kad jos būtų e, dinamiškesnės ir veiksmingesnės, e, yra mūsų nuolatinis tikslas. Bet tam mums reikia ir tam tikrų aiškių garantijų, ypač socialinėje e, srityje ir kai kalbame apie universalesias paslaugas. Jos turi išlikti pagal direktyvą. E, jūs e, e, permetate kamaliuką dabar valstybėms narėms, bet e, keista, kaip jūs spręsite konkurencijas tarp monopolistų ir naujųjų ateinančių į rinką operatorių konkurencijos klausimą. Mes matome, kad atsiranda žmonių, kurie ir įdarbin, įdarbinami labai e, trumpam laikui ir labai prastomis e, sąlygomis. E, tokios padėties mes e, negalime ignoruoti. E, Atrodo, kad dabar bus e, laukiama subsidijų iš nacionalinių e, valdžios institucijų, kad galima būtų palaikyti universalesias paslaugas ir tai vyksta dabartinės e, krizės, sunkių ekonominių sąlygų kontekste. Ir tada tame kontekste sunku bus siekti socialinės ir teritorinės sanglaudos. E, taip, jūs turite tikslų iki 2013 metų, bet ką pasakytumėte apie e, detalesnę to, kas vyksta valstybėse narėse dabar analizę, ypač kai kalbama apie universaliasias pašto paslaugas. Taip pat, kaip galėtume e, paraginti sektorių užtikrinti, kad visi, kurie dirba tame sektorijoje, būtų traktuojami vienodai. Pirmininkas, dėkoju. E, Pone Maisner pasisakys e, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mes norėtumėm, kad Europoje žmonės gyventų gerai, kad e, būtų patenkinti jų poreikiai įvairiose sritise. Kaip žinia, šiuo metu vyksta įvairūs demografiniai pokyčiai Europoje. Žmonės taip pat dažnai persikelia gyventi į kitas vietovės. Na ir čia labai svarbios tampa ir pašto paslaugos, kurios turėtų būti universaliosios paslaugos. Kila klausimas, kaip galima užtikrinti tokių paslaugų tiekimą kaimo vietovėse. Taip pat reikia užtikrinti ne tik paslaugų tiekimą, bet ir jų prieinamumą finansinę prasme. Tai tikrai nėra paprasta valstybėms narėms, mes tą kuo puikiausiai suprantame. Gerbiamas komisarė, jūs teisingai pastebėjote, kad daugelis valstybių narių išreiškia tokią valią, tai primdamos atitinkamą sprendimą. Manau, kad pašto paslaugų naudotojai turėtų turėti galimybę pateikti savo skundus. Direktyvoje nurodyta, kad esant nesklandumams piliečiai turi galimybę skūstis tačiau ne visur yra sukurtos tam reikalingos infrastruktūros. Gerbiamas komisarė, jūs sakėte, kad neseniai pradėjote eiti savo pareigas, bet jūs turėtumėte suprasti, kad transporto komitetas yra nusiteikęs skeptiškai. Uh, Brian Simpson sakė, kad e, Europos komisija buvo atsakinga ir už geležinkelio paketo įgyvendinimą, tačiau patirtis yra liūdna. Kitose sritise taip pat ne viskas vyko taip, kaip mes norėjome. Dažnai yra taip, kad priimami geri sprendimai, tačiau niekas nesirūpina, ar tie sprendimai tinkamai ir greitai įgyvendinami visų piliečių uh, ir darbuotojų interesų vardan. Gerbiamas komisarė, mes jumis labai pasitikime ir tikrai tikimės, kad tas mūsų pasitikėjimas pasiteisins. Ačiū. Dėkuoju, ponė Maisner. Žaliųjų frakcijos vardu e, Izabel Diubung. Ačiū, pirmininkė komisarė, aišku, aš neginčysiu demokratinių skaidrių procesų. Uh, taikytų priimant šią direktyvą dėl pašto paslaugų rinkos atverimo, tačiau manau, kad tikrai reikia stebėti įgyvenimo procesą, kad jis būtų skaidrus, demokratiškas, kad tikrai nesumenkėtų direktyvos siekiai ir manau, kad čia tikrai reikia daryti niuansus, vertinant valstybės narės, bet kalbant apie pašto paslaugų gerinimą, geresnį prieimą, tai labai svarbu piliečiams. Jūs kalbėjote apie Mm, tik, e, tokį pagrystą e, požiūrį. E, manau, kad labai svarbu galvoti apie tai, kad, kad gali būti oligopolijos, gali formuotis koncentracija, pašto paslaugų gali formuotis. Mm, Mes tikimės, kad čia bus stebėjimas užtikrintas dabar dėl tam tikrų lydom, lydinčiųjų priemonių, kurios leidžia stebėti tą procesą. Um, yra tikrai daug problemų sistemoje. Ir paskutinis dalykas dėl užimtumo, dėl darbo uh, sąlygų. Iš tikrųjų, um, prisijungiu prie kolegų, kurie sako, kad kas darosi šioje, šioje srityje, yra daug to darbo vietų, kurios yra negarantuojamas reglamentuotos, yra tik tai laikinos, prastos darbo sąlygos. Mes norime, kad būtų galima suderinti didžiųjų rinkų siekius su piliečių lūkesčiais ir reikia užtikrinti, kad tai yra įmanoma, bet aišku, tai galima padaryti tik tai kiekvieną atvejį vertinant atskirai, individualiai. atėjo laikas įvertinti situaciją pagal tuos tikslus, kurie yra nustatyti ir iš tikrųjų užtikrinti, kad nebūtų didžiulio atotrukio tarp piliečių lūkesčių ir pašto paslaugų. Dėkoju. GUE NGL frakcijos vardu. Dvi minutės ponai De Jong. Komisaris Barnier, jūs eit net al. Ačiū pirmininkė. Komisarė Barnier, jūs pats ką tik pasakėte, kad norėtumėte, jog vidaus rinka turėtų e, savo socialinį veidą. E, profesorius Monti savo prašymę taip pat apie tai kalba. Man teko nesnei kalbėti su viena moterim dirbančia pašte, jai dabar 55, e, dirba pašte jau 20 metų, o TNT Post kompanija kitais metais susirošė ją atleisti ir ji nebus viena, e, todėl kad e, Olandijoje daug e, kompanijų savo darbuotojus paprasčiausiai išleis, e, išmes iš darbo. Taigi 50 tūkstančių profesionalų patikimų darbuotojų praras darbą, e, kurį daugeliu atveju jie dirba daug metų. Ir tai atsitiks e, dėl besikeičiančios konkurencijos sąlygų. Taigi, kodėl uh, jūs komisijoje ignoravote atliktą studiją, kuri prieinama internete? Uh, pašto paslaugos yra radikaliai veikiamos liberalizavimo direktyvos. E, užsidaro daug pašto skyrių. Dabar, žinoma, jūs e, keliate reguliatorių grupės e, idėją, bet su parlamentu dėl to nesitarėte. Juk pašto paslaugos yra svarbios atokiai gyvenantiems ar, ar kalnuose gyvenantiems žmonėms. Galbūt galima būtų pagalvoti apie e, direktyvos įgyvendinimo moratoriumą, kol nebus atlikta atitinkama studija. Dėkoju ponui Dejong, pusantros minutės ponui Bafton, EFD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Kai ES įsakė pašto sektoriui atsiverti konkurencijai, tai sugriovė labai gyvybiškai svarbę tarnybą. Junktinėje karalystėje e, šias paslaugas e, teikė Royal Mail kompanija, kuri taip pat išmokėdavo pensijas ir teikdavo dar kitų paslaugų. E, visai nesnei turėjome 25 tūkstančius pašto skyrių, dabar liko 12 tūkstančių, nepaisant to, kad gyventojų padaugėjo. Tūkstančiai uždarytų pašto skyrių reiškia, kad bendruomenės neteko gyvybiškai svarbių paslaugų. Europos sako, kad e, aukštos kokybės pašto paslaugos turėtų būti prieinamas visiems ES. Būtent taip ir buvo Britanijoje. Visi turėjo prieigą prie jų ir e, buvo tinkamai valdomas kainos. O dabar situacija keičiasi. Ar jūs norite dabar toliau privatizuoti mūsų sveikatos apsaugos tarnybą? Labai ačiū, ponai Bafton. Dabar pasisakys parlamento nariai savo vardu. Visų pirma, Žorž Bach, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau padėkoti ponui Simpson, kuris iškėlė labai teisingą klausimą liberalizavimo tikslas yra užtikrinti geresnės pašto paslaugas geresnėmis kainomis. Šiuo metu yra įvykusi ir pašto paslaugų modernizacija, dėl to pagerėjo pašto paslaugų kokybė. Aš manau, kad labai atsvarbu atsižvelgti vairius aspektus, pavyzdžiui, darbo teisę darbo sąlygos, atlyginimai neturėtų nukentėti. Reikėtų sudaryti kolektyvinę sutartį su darbuotojais. Tokiu būdu būtų galima užkirsti kelią socialiniam dempingui. Buvo nekarta kalbėta apie socialinės paslaugas, apie siuntinių ir laiškų pristatymą. Aš laukiu, kol komisija atliks studiją apie universaliasias paslaugas Kiekviena valstybė narė turėtų įsteigti nepriklausomą tarnybą, kuri nagrinėtų klientų skundus. Tokiams tarnyboms reikėtų ir atitinkamo personalo. Kadangi vis dažniau e, naudojami elektroniniai kurjeriai, perkant, parduodant, naudojantis elektroninėmis paslaugomis, tai būtent šiais ryčiai taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio. Aš norėčiau, kad komisija atliktama poveikio įvertinimą atsižvelgtų ir socialinius aspektus. Labai džiugu, kad e, komisija palaiko glaudų dialogą e, su operatoriais. Apie tai kalbėjo komis, komisaras Barnie. Labai ačiū ponui Bach. Toliau panetikau pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pašto paslaugų liberalizavimas turė, turėtų įvykti 2011 metais. Tos valstybės narės, kurios ES įstojo 2004-aisiais, galėtų e, pašto rinkų liberalizavimą atidėti iki 2013 metų. Tas taikytina ypatingoje situacijoje esančioms šalims. Toks perinamasis laikotarpis reikalingas tam, kad būtų galima užtikrinti užtikrinti, jog piliečiai gaus tinkamas paslaugas visose šalise, kaip kad numatyta, kalbant apie universalesias paslaugas. Labai svarbu, kad net ir esant kriziai valstybės narės turi, išlaikytų puikiai funkcionuojančius pašto tinklus, kad paštas būtų prieinamas ir kalnuotose vietovėse ar kaimo vietovėse. Uh, Direktyva įpareigoja valstybės nares numatyti finansavimą universaliosioms paslaugoms. Tas finansavimas turėtų būti pakankamai lankstus. Nuo finansavimo priklausys daug kas - pašto kokybė, geros e, sąlygos e, pašto darbuotojams. Taip pat reikėtų nepamiršti ir e, mokymosi tam tikrų pajamų užtikrinimo. Komisija turėtų atlikti studiją tose valstybėse narėse, kur pašto rinka jau yra liberalizuota. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Svarbu diversifikuoti pašto paslaugas ir prisitaikyti prie skaitmeninės eros. Thank you, uh, President. Panas Galager, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pašto paslaugų vidaus rinkos atverimas bus užbaigtas iki šių metų gruodžio pabaigos, tačiau daug žmonių kaimiškose vietovėse ir atstovauju daug tokių. Ir tie, kas dirba pašto paslaugų sektoriuje ir kitur Europoje, tikrai labai nerimauja paštininkai vaidina labai svarbu vaidmenį Airijos gyvenime. Aš noriu pasinaudoti šią progą padėkoti jiems už jų vaidinamą vaidmenį dažnai tikrai uh, teikiant paslaugas, kurios nėra vien jų pareiga. Ir tai yra labai svarbus ekonominis sektorius, aišku, socialinio gyvenimo kaimiškose vietovėse uh, labai svarbi dalis. Mano, mano vietovėse didelė dalis uh, gyventojų gyvena būtent kaimiškose vietovėse ir ypač pagyvenusiems žmonėms ar tiem, kurie gyvena tokiau, tai yra pašto paslaugos yra labai svarbios pašto paslaugos. Universalių paslaugų teikimas turi būti įgyvendintas ir komisija privalo tai prižiūrėti kad nacionaliniai reguliuotojai tikrai kontroliuotų ir, tai, ir užtikrintų, kad tai būtų padaryta, kad paštas būtų surinktas ir nugabentas piliečiams visur, taip pat ir kaimiškose toliausiose vietovėse penkis kartus į savaitę, kaip kad reikalaujama pagal šį teisės aktą. Aš labai džiaugiuosi. Uh, komisaro žodžiais tuo klausimu, kad bus panaudotas dialogas, į kurį bus įtraukiami piliečiai, verslo atstovai, valstybės tarnybos ir pašto darbuotojai. Tai yra mūsų rinkėjai, taip pat mes turime atstovauti ir juos, mes turime atstovauti visus rinkėjus ir universalios paslaugos buvo teikiamos visuomet dar iki to laiko, kai prasidėjo visi ekonominiai pasikeitimai Europos Sąjungoje. Lichtenberger. Pane Lichtenberger, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Turiu pasakyti, kad buvo pažadėta e, liberalizuoti pašto rinką. Tačiau kol kas panašu, kad pažadai nevykdomi atvirkščiai. Mes, Europos parlamento nariai, e, gavome informacijos, kuri liudyja, kad situacija suprastėjo. Galima konstatuoti, kad kaimo gyventojai ne visą laiką gali naudotis pašto paslaugomis, ypač jeigu kalbame apie sunkiai pasiekiamas vietovės. Taip, buvo sukurta naujų darbo vietų, tačiau tai yra labai smulkios darbo vietos, iš tokio darbo neįmanoma pragyventi, tai galėtų būti kažkoks tik papildomas pajamų šaltinis, bet ne pagrindinis. Jeigu pašto paslaugomis naudotųsi vien tik pramonė, pavyzdžiui, reklamos industrija, tai taip, jūsų situacija pagerėjo turėtų būti užtikrintas universalių paslaugų tiekimas valstybės narės, turėtų prisimti išlaidas, tačiau valstybės narės neturi didelės veiksmų laisvės biudžeto srityje. Galbūt reikėtų numatyti kažkokias subsidijas. Gerbiamas komisarė, atliekant poveikio vertinimą, nepakankamai gerai buvo atsižvelgta į tai, kokį poveikį ši direktyva turės vidutinės trukmės laikotarpį. Aš manau, kad tas laikotarpis bus neigiamas. Dėkoju, ponė Lichtenberger. Pusantros minties. Ponė Vils. Ačiū, pirmininkė. Uh, jau gyvendinti du pašto rinkos liberalizavimo etapai. Kol kas komisija nėra paskelbusi nei vienos studijos, kur būtų dėmesys sutelktas į socialinės sąlygas ir sąlygas pašto rinkos atverimui. Gerbiamas komisarė Barnie, aš norėčiau pasiteirauti, kada ši studija galų gale bus patikta Europos parlamentui. Vakar daug pašto tarnybų darbuotojų iš įvairių valstybių narių sakė, kad jau dabar daug pašto darbuotojų yra atleidžiami, o prastesnėmis sąlygomis priimami nauji darbuotojai. Tikrai nereikėtų gerinti konkurencingumo darbuotojų sąskaitą. Jeigu komisija ir Europos parlamentas nori kovoti su socialinė atskirtimi Europos Sąjungoje, tai tuomet reikėtų atidėti, treč, atidėti trečią pašto rinkos liberalizavimo etapą, nes nuo to kenčia pašto darbuotojai. Reikėtų taip pat visų pirma atlikti ir universalių paslaugų tyrimą. Taigi mes reikalaujame, kad būtų atidėtas trečias pašto rinkos liberalizavimo etapas ir mes skatiname atlikti moratoriumą. Kolega Tūn. Dėkuoju, dabar pusantros minutės poniai Thun un Hohenstein. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų mes dabar aptarinėjame labai svarbų sprendimą susijusi su ES pašto paslaugų liberalizavimu. Turiuomenį direktyvą dėl pašto e, paslaugų vidaus rinkos įgyvendinimo. Uh, Reikėtų daryti viską, kad ta direktyva būtų įgyvendinta teisingai, tinkamu laiku visose valstybėse narėse. Gerbiamas komisarė, iš jūsų pasisakymo supratau, kad jūs norite bendradarbiauti su visomis valstybėmis narėmis. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo įkurta darbo grupė dėl pašto rinkos reguliavimo. Aš manau, kad tokiu būdu bus galima užtikrinti konsolidavimą. Pašto rinkų atverimas nepriklausomiems operatoriams taip pat yra viena labai aktuali tema. Aš su optimizmu žvelgiu į ateitį, manau, kad komisija ras tinkamus sprendimus, kurie užtikrintų, kad nepriklausomi operatoriai galėtų plėtoti savo veiklą. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad direktyvos įgyvendinimas bus stebimas. Bet reikėtų nepamiršti ir dar vieno dalyko. Reikia aiškių simbolių Europos tapatybei. Mes jau tokių simbolių turime. Tai yra ir valiuta, ir vėliava, ir himnas. Bet Europos Sąjungoje reikėtų ir bendros e, pašto rinkos, bendros laiškų rinkos, bendro raumingo. Ačiū. Dėkuoju. Pone Serakianė, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. E, pašto paslaugų vieningos rinkos užbaigimas iki šių metų pabaigos yra labai svarbus. E, aš labai tikiuosi, kad komisija e, iš tikrųjų atliks atitinkamą poveikio įvertinimo studiją, kaip kad ragino ir kiti kalbėtojai. Reikia įvertinti E, koks bus poveikis mūsų e, piliečiui, kaip komisija galvoja e, įvertinti poveikį žmonėms, kurie gyvena tokiuose vietovėse ar kal, kalnuotose vietovėse. Aš nemanau, kad ši direktyva, kuri jau egzistuoja, turėtų būti naudojama socialiniam dempingui pateisinti. Komisija turi pakankamai priemonių užkirsti tam kelią. Dėkoju. Pone Eseja, pusantros minutės on nostattanut monissa jäsenmaissa. Kai kalbame apie pašto paslaugų rinkos atvėrimą konkurencijai, reikia užtikrinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. Pavyzdžiui, Suomija turi didžiulę teritoriją, tačiau mažai gyventojų, taigi gali iškilti pavojus, jog pašto paslaugos koncentruosis tik tai ten, kur yra tankiau gyvenamos vietovės, tačiau tie, kas gyvena atokiai, nebus pasiekiami. Pašto platinimas tokiuose teritorijose teritorijose yra keturis kartus brangesnis nei tankiai gyvenamose teritorijose. Uh, Suomijoje rinka jau atverta konkurencijai, taigi labai svarbu užtikrinti kokybę ir tai reikalinga padaryti keliant aiškius reikalavimus paslaugų teikėjams. Kaip konkurencija galėtų būti vienoda ir teisinga, tai aišku reikia užtikrinti per daug griežtesnius reikalavimus paslaugų teikėjams. Taigi, kaip komisija ketina um, užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų kaina būtų tikrai apmokėta, kad būtų tikrai finansuojamos tos paslaugos. dabar atsižvelgiant į situaciją ne visiškai apsimoka tokias paslaugas teikti ir Suomijoje tikrai situacija yra gan absurdiška, eina kalba apie šimtus tūkstančius eurų, kuriuos valstybė turės mokėti tam, kad kelios įmonės galėtų susi, susigriepti pelną. Um, t, iš, iš savo paslaugų, kurias teiks tankiai gyvenamose teritorijose. Taigi, ar direktyva turi kažkokių tai gali, teikia kažkokių galimybių o, nacionalinių lygmenių o, įvesti mokestį, kurį būtų galima rinkti iš tų, kurie teikia paslaugas tik tai tankiai gyvenamose vietovėse, kad būtų galima padengti tas paslaugas, kurios yra nerentabilios, kurios yra teikiamos atokiuose regionuose, kur mažai gyventojų. Fernandės. Dėkuoju. Ponas Fernandės, pusantos minutės. Ačiū pirmininkė. Pašto paslaugos yra gyvybiškai svarbus susi, susišnekėjimo, susisiekimo instrumentas. E, jis labai svarbus e, socialiniai ir teritoriniai sanglaudai. Todėl negalima vienoms ar kitoms teritorijoms atimti galimybę pasinaudoti e, paslaugomis, e, lygnant su kitomis. E, Atokiau nutolusias teritorijos turi tokią pačią teisę į pašto paslaugas kaip ir kitos. Tuo tarpu Portugalijoje mes matome, kad kaimo vietovėse sumažėjo vietų, kur jie galėtų tomis paslaugomis pasinaudoti. Jų kokybė sumažėjo tuo tarpu, e, jų nereikėtų mažinti, o atvirkščiai didinti. ES teisės aktai neturėtų neigiamai įtakoti darbo sąlygų ar pašto darbuotojų darbo užmokesčio. Mes turime užtikrinti, kad pašto paslaugų operatoriai savo konkurencinėje pabaig... kovoje tiesiog susirinktų skaniausius kasnelius, o kitiems paliktų vien kaulus. Reikia pagalvoti apie tai, ką daryti, kad paslaugos nebūtų teikiamos vien tik tai tankiai apgyvendintose vietovėse ir komisija turėtų tai užtikrinti. Turėtume taip pat siekti, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir ten, kur to reikia, būtų tobulinami. Dėkuoju. Dabar paskutinė pasisakančioji ponia Ukony. Ačiū pirmininkė, ponia komisarė, brangus kolegos. Mūsų šiuolaikinėje visuomenėje komunikacinės paslaugos turi būti veiksmingos. Tai sinikvanon mūsų uh, gyvenime, mūsų versle. Pašto rinkos liberalizavimas čia iškelia nemenka iššūkį. Turime galvoje, kad vystosi technologijos, susidurime su ekonomikos krize. Visą tai pasunkina tradiciškai veikiančių pašto operatorių darbo. Aš tikiu ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir aš manau, kad galų gale pašto paslaugas prisideda prie šio tikslo. Aš e, suprantu, kad dėl ateities e, bendrųjų paslaugų srityje kyla pavojų. Šimtai pašto darbuotojų demonstraciją surengė čia Strasbūre, na, o kai kalbam apie liberalizavimą šios rinkos, tai neturėtų pakengti darbo sąlygoms, kokybės paslaugų kokybei. 2008 metų direktyva siekia kokybės, konkurencingų kainų ir darbo vietų kūrimų, tačiau tam reikia įgyvendinti teisės aktus skrupulingai, ypač kai kalbam apie e, bendrosios paslaugas. Be to, e, pašto paslaugų teikėjai turėtų plėtoti ir diversifikuoti savo veiklą ir gauti papildomų pajamų iš įvairių paslaugų. Komisarė, mes pasitikime komisiją, tikimės, kad jūs budriai seksite, kaip šis sektorius plėtojasi ateityje. Jūs įgyvendinote e, nemenkas reformas ekonominio koordinavimo, finansinius priežiūros rytise ir tikiuosi, kad jūs įtrauksite mus visus, kad mes visi kartu pasiektume e, sėkmės šioje reformoje. Labai ačiū sako pirmininkas, toliau spontaniškai pasisakantieji. Turiu daugiau žmonių, negu leidžia griežtos taisyklės, tačiau pažiūrėsime, ar galėsime leisti visiems pasisakyti. Tačiau tai nereiškia, kad visi, kurie kalba, turės kalbėti po vieną minutę. Jeigu kalbėsite ilgiau, aš nutrauksiu jūs. Ponas Nikolašik, Nikolašikas pirmas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. 2010 m. gruodžio mėnesį mes būsime pabaigę bendrąją pašto paslaugų vidaus rinką. Tai reiškia, kad rinka bus atvira visiems pašto operatoriams. Tokiu būdu sustiprės konkurenciją šiame sektoriuje. Komisija siekia naujovių šioje srityje, šiame sektoriuje jau kurį laiką ir man atrodo, kad tai yra labai svarbi komisijos veikla dėl to, kad e, nacionaliniai, nacionaliniai pašto operatoriai e, yra monopolininkai ir tai įtakoja kainų augimą, o tai vėlgi blogina vartotojų sąlygas. Todėl aš esu už vidaus rinkos atverimą ir už pašto monopolio panaikinimą, nes manau, kad tokiu būdu e, laimės tik tai vartotojas dėl to, kad sumažės kainos. Dėkoju, ponė Mikolašik. Dabar ponas Tarabela. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš Dar birželio mėnesį klausiau komisijos, kokį poveikį darys liberalizuotos pašto paslaugos vartotojams. E, kalbant apie kainų augimą ir paslaugų blogėjimą, yra labai svarbu, kad e, gerėtų situacija šioje srityje komisija turėtų tęsti savo 2008 metais pradėtą veiklą ir padaryti viską, kad vartotojas galėtų naudotis geromis kokybiškomis pašto paslaugomis. E, mes galime kalbėti apie teigiamas liberalizavimo pasiekmes, tačiau e, kita vertus turime, daryti, e, turime elgtis taip, kad neįvykdy, ne, nepadarytume tokių klaidų, kurias padarėme liberalizuodami kitus sektorius. Taigi tikiuosi, ponė komisarė, kad jūs nuveiksite dar daugiau šioje srityje. Dėkoju, ponė Tarabela. Pone Hati. Komisijos nariai, jūs sakėte, kad direktyva suteikia judėjimo laisvės valstybėms narėms ją įgyvendinant. Jie turi tenkinti socialinius reikalavimus. O aš jūsų kaip komisaro paprašyčiau, kad tie socialiniai reikalavimai būtų visiškai tenkinami. Vakar šiame parlamente balsavome dėl užimtumo gairių ir reikalavome padaraus darbo. Deja, visoje Europoje pašto paslaugose prarandamos padorios darbo vietos. Vietoj to yra sukūriamas mažai apmokamos prastų sąlygų darbo vietos. Žinome, kad pašto paslaugų liberalizavimas yra vienas iš aktualiausių mūsų žmonėms e, bendrai ir pašto darbuotojams jie bijo, kad praras savo darbo vietas ir parlamentas bei komisija negali toliau būti užmerkę akis. Aš atstovauju didelę kaimo rinkiminę apygardą ir aš gaunu labai daug prašymų dėl to, kad būtų užtikrinta pašto pristatymas per penk, visas penkias dienas per savaitę e, operatyviai. Galiausiai aš, kaip ir daugelis kitų kalbėtojų, e, sutinku, kad reikia moratoriumo dėl šios direktyvos visapusiško įgyvendinimo. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone komisarė, pirmininkė. Visoje Europoje e, pašto sektoriaus darbuotojai sutarė. Pašto paslaugų liberalizavimas ir laisvė nepagerins padėties, o ją pablogins, kadangi yra m, mm, tiesiog pažeidžiamos šio sektoriaus darbuotojų teisės be prezidentiškų mastų liberalizacija galiausiai sukurs visos Europos masto monopolį. Tokius pokyčius matome net ir tose šalise, kur e, reikalai dar nėra pasiekę didelio masto, bet jau kainos kyla, matomas socialinis dumpingas, e, paslaugų tiekimas e, susiaurėjo, ne visur jos yra suteikiamos. Turime galvoti apie tai, kaip gali būti privatizuojamos tokios e, viešosios paslaugos. Komisija turėtų atsižvelgti visus susijusius interesus. Ačiū, Evelin Regner. Herr Kommissar. Pone komisarė, klausydamasi diskusijų e, dėl geresnės teisėkuros, e, pagalvojau, kad pašto paslaugų liberalizavimas pasitarnaus tam, kad neatsirastų tam tikrų neigiamų pasiekmių. Deja, komisija nepaskelbė ne vienos studijos, kuri nagrinėtų e, pašto paslaugų liberalizavimo socialinės pasiekmes. Komisija remia tik tai nacionalinės, e, nacionalinius paštus, mes žinome, kad darbuotojai dirbantis pašte gauna nedidelį atlyginimą, bet to mes žinome, kad skirtingose regionuose vyrauja skirtingos pašto paslaugų kainos. Todėl klausiu jūsų komisarę, ar jums nekraujuoja širdis, kuomet jūs prieš, e, prieš profsąjungų valią privatizuojate paštą e, Prancūzijoje. Dėkoju toliau ponia Inesa Jela. Pirmininkė komisarė, šalise, kuriuose, kurios pirmavo liberalizacijos srityje, pavyzdžiui, Suomijoje, Junktinė karalystė ir Vokietijoje, e, daug operatorių bankrutavo. Ši direktyva buvo patvirtinta neužtikrinant universalių paslaugų visose teritorijose su tomis pačiomis kainomis. Antra, direktyvos poveikio įvertinimas užimtumui rodo, kad tas poveikis. Pirmingas prašo kalbėti, kalbėti, kalbėti lėčiau. Socialinio poveikio vertinimas, darbo vietų kokybė yra labai svarbu. Mes prašome pono Barnyje papasakoti apie pasakyti apie tai, kad e, direktyvos poveikis yra toks, ko nori parlamentas. Universalios paslaugos turi būti teikiamos ir ateityje. Ponas Brilo. Labai ačiū pirmininkė, ponia komisarė. perėmimas nuo pašto paslaugų, kai jas valdo e, vyriausybės, prie europinio valdymo pašto paslaugų yra dalykas, kuriam pritarčiau, tačiau turime atidžiai stebėti, e, kokie yra iš tikrųjų teikiami šio modelio prinašumai. Turime užtikrinti, kad paštas būtų pristatomas ir taip pat nepamiršti kaimo regionų turime analizuoti ryšius tarp įvairių šalių ir įvairių regionų ir juos stiprinti būtų gerai. Turime užtikrinti stabilų užimtumą, o ne atsiktinį darbą šiame sektorėje. Taip pat užtikrinti, kad polsio ir na, pensijų teisėms nekiltų pavojus. Pirinkas sako, jūs laikas baigėsi. Aš esu nustebęs, kad pagal taisyklės klausimo e, autorius neturi galimybės pasakyti nors keletą žodžių, tačiau atrodo taip yra. Todėl ponas Simpsonas buvo priverstas paprašyti spontaniškoji e, laiko pasisakyti. Tai yra gana keista, tačiau kaip aš suprantu taisyklės, ponas Simpson, ponė Simpsonai Aš jums suteiksiu dvi minutės pakomentuoti visus pasisakymus kaip klausimo autoriui. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pats faktas, kad daug žmonių norėjo dalyvauti šioje diskusijoje spontaniškai rodo, kiek svarbus šis klausimas yra Europos parlamentui. Būtent tai aš noriu pabrėžti komisarui. Girdėjau komisaro atsakymą ir tam tikrą prasme ir man, man patiko tai, ką išgirdau, tačiau man vis tiek kyla e, ir parlamentų kyla gilus nerimas, kad liberalizavus pašto paslaugas, socialinės sąlygos, darbuotojų darbo sąlygos, taip pat ir paslaugos sąlygos bus e, supa, suprastės liberalizavus ir privatizavus šias paslaugas, todėl reikia šį aspektą pabrėžti. Aš tikiuosi, kad atsakydamas pabaigoje komisaras apie tai dar pakalbės. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai kalbėjusiam EFD partijos atstovui dėl Junktinės karalystės ir dėl to, kad jis kaltino, kaltino Junktinę karalystę uždarius pašto skyrius liberalizacijos procese. Aš manau, kad labai griežtai pasipriešinti šiam melui. Junktinė karalystė pašto poskirių uždarimas buvo Junktinės karalystės sprendimas. Tai buvo sprendimas, kuris buvo priimtas, nes Junktinės karalystės e, vyriausybės sumažino subsidijas pašto poskiriams ir pakeitė apmokėjimo metodą. Tai buvo viena didžiausių, svarbiausių priežasčių, kodėl kartu, kad e, karališkasis paštas uh, sumažino savo paslaugų tiekimą, užsidarė daug pašto poskirių. Ir pagaliau, Junktinės karalystės išlyga yra vienas linksmiausių dalykų, e, jei kalbėsime apie pašto sąlygas, pašto paslaugas. Man atrodo, kad Junktinėje karalystėje e, lozungas buvo, ko gero, pats liberališkiausias, kuo greičiau liberalizuoti šią sritį. Pirmininkas nutraukė poną Simpsoną. Ačiū ponas Simpsonai, jūs laikas pasibaigė. Dabar užbaigsime šią diskusiją suteikdami žodį komisarui Barnie. Prašom sureaguoti į visus pasisakymus. Ačiū ponė pirmininkė, ponius ir ponai. Ši diskusija yra labai svarbi. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Simpsonui už tai, kad jis išprovokavo tokią diskusiją. Norėčiau priminti porą trejata dalykų prieš atsakydamas į tai, ką jūs išsakėte. Pirmiausia, kaip aš jau sakiau ir jūs visi e, pažįst, žinote, e, ši pašto paslaugų reforma ir kontroliuojamas pašto paslaugų atvėrimas nebuvo vykdomas nei skubotai, nei slaptai, nei atsitiktinai buvo sukurti reikalingi e, teisiniai, demokratiniai e, mechanizmai, kuriuos paremė vyriausybės. Daugelis jūsų dalyvavote tame procese, ponas Simpsonas, ponas Markus Feber ir daugelis kitų. Ir žinome, kokia susidarė padėtis šiandien. Palaipsniui e, pradėta įgyveninti reformą, bet ji buvo pagrista 20 sektorinių studijų. Taigi mes neskubėjome Pone Tarabela, mes nenėrėme į viską stačią galvą, viskas buvo daroma palaipsniui. Antra, aš žinau, kas yra parašyta ES veikimo sutartyse. Gerbiami parlamentarai, mes žinome visus svarbiausius E, dokumentus. Aš pats buvau Lisabono sutarties vienas autorių, aš pats buvau už konstitucinės sutarties pakeitimus ir jų įtraukimą į sutartį. Aš žinau, ką jie reiškia. Lisabono sutartyje yra naujai suformuluota e, viešųjų paslaugų saugumo struktūra. Aš pats e, asmeniškai esu įsitikinęs, tuo, ką sakau. Nemanau, kad Europa gali būti apibendrinta kaip viena didelė laisvosios prekybos zona. Europa nėra tik viena didelė rinka. Tai yra bendra socialinio, ekonominio ir humanitarnio gyvenimo erdvė. Ir aš grįžau dirbti komisijoje tuo įsitikinęs. Ir toliau laikysiuos tokios pozicijos tol, kol turėsiu garbės eiti šias pareigas. Taigi visa tai yra surašyta sutartise ir aš to nepamirštu. Norėčiau priminti visiems, kas tai pamiršta, e, kad jie tai turėtų galvoje. Norėčiau pasakyti parlamentarams, kad nemanau, jog moratoriumas ar šių įvykių sustabdymas būtų naudingas. Dėl to tik atsirastų daugiau netikrumo, o tai būtų kenksminga bendrovėms ir vartotojams ir tai nebūtų atsakinga iš mūsų pusės. Aš galiu tik patvirtinti, kad šis procesas turi tęstis, tačiau taip mes esame atsakingi už tai, kad viskas vyktų teisingai, taip kaip numatyta direktyva ir ES teikimo sutartyse. Pora parlamentarų kalbėjo apie e, prievalę teikti paslaugas. Apie tai tekste yra kalbama. Ir e, suprantame, kad tos paslaugos turi būti garantuojamos, turi būti panaudojamas kompensavimo fondas, viešieji, viešųjų pirkimų mechanizmas ir panašus dalykai. Darbo sąlygos. Tai irgi yra vienas pamatinių reikalavimų. E, darbo sąlygos turi būti vertinamas pagal e, pašto darbuotojų akreditavimo e, mechanizmą. Akivaizdu, kad valstybės narės turi priemonės, kurios leidžia sukurti gerą darbo, įgyvendinti gerą darbo teisę ir išvengti bet kokio socialinio dempingo Pačios valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo ir būtų užtikrintas geras socialinės apsaugos lygis ir užimtumas. Galėčiau pateikti labai daug pavyzdžių e, įvairių formuluočių, rodančių, kokie reikalavimai yra keliami valstybės narėms, e, atskiroms bendrovėms, e, ką sako komisija, ką kalba parlamentas ir taryba. Ir pasakysiu dar vieną um, mintį, kuri man asmeniškai yra labai aktuali. Aš ilgą laiką atstovau kalnuotą regioną ir mes suprantame, kad pašto paslaugos turi būti suteikiamos ir tiems žmonėms, kurie gyvena izoliuotai. Keletas parlamentarų tai paminėjo dėl kaimo teritorijų. Jeigu valstybės narės netenkina tam tikrų minimalių reikalavimų, tai komisija darys viską, ką gali, kad būtų užtikrintos pagrindinės socialinės paslaugos, ypač kaimo teritorijose ir periferinėse teritorijose, tokiu būdu užtikrinant teritorinę sanglaudą. Be bejonės, mes turim, negalime skubėti aklai, turime prisiminti, kas yra parašyta sutartise ir visus veiksmus turime grįsti įvairiais vertinimais, tyrimais, studijomis, skaičiavimais, korekcijomis. Alkaudį Tikau ir Vils kalbėjo apie tokias studijas ir aš galiu tik patvirtinti, kad šiais metais ketiname atlikti pirmąją tokią studiją, ponė Alkadravi. Šių metų pabaigoje turėtų būti paskelbti visiems analizės e, rezultatai, ištirsime, kas vyksta pašto paslaugų rinkoje ir kokios yra paskutinės užimtumo tendencijos. Ir čia mes nesustosime. Toliau bus atliekamas, e, atliekamos poveikio studijos. Tai yra oficiali ataskaita, kurią mes turime suteikti tarybai ir parlamentui, po to, kai direktyva bus perkelta į visų valstybių narių teisės sistemą iki 2013 metų. Be to yra palaikomas dialogas su vartotojais, kartu su profsąjungomis, įvairiomis pašto bendrovėmis ir pašto paslaugų vartotojais. Jie išklausys įstatymų kuriejų e, ir Europos komisijos teikiamų įvertinimų. Ponios ir ponai, baigdamas noriu pasakyti, kad ponas Duran ir kiti parlamentarai e, išsakė mintį, kuri man yra priimtina. Aš kaip ir jūs manau, kad labai svarbu įgyvendinti e, šias direktyvas teisingai, nenubaudžiant piliečių, nenubaudžiant mūsų vartotojų. Norėčiau priminti objektivumą, tikslumą ir sažiningumą, kurie yra reikalingi atliekant tokias poveikio vertinimo studijas. Aš prisiminsiu tai, ką sakė ponas Simpsonas ir paminėsiu nuoširdumą. Europoje mes turėtume būti pirmiausia sąžiningi. Tada e, mūsų atliekamos studijos, tyrimai ir vertinimai bei dialogai įgaus kitokią reikšmę. Mes turim būti sąžiningi ES kartu priimdami sprendimus. Mes kalbame apie užimtumą paslaugų, viešųjų paslaugų tarnyboje, mes kalbame apie platinimo kokybę, apie socialinę apsaugą, apie teritorinę sanglaudą. Ką turime nuspręsti Europos mastu, kas turi būti nusprendžiama bendrovių lygiu, ką turi padaryti vyriausybės. Mes turime aiškiai apibriežti atsakomybės rytis ES negali būti atsakinga už viską, kas vyksta. Todėl aš labai norėčiau tęsti vertinimo darbą iki pat jo pabaigos. Todėl, ponė Duron, ponės ir ponai, galiu jūs patikinti asmeniškai, kad pirmininkausiu vartotojų grupių dialogui pats, kad Europos komisijos norai toje didelėje rinkoje, kuri yra labai didelė dalis ekonomikos, e, būtų išlaikyta. Ačiū. Ačiū komisarė, baigiame šią diskusiją, netrukus pradėsime balsavimą. O dabar nutraukėme posėdį iki vidurdienio, iki balsavimo.